Prieš pradėdami balsuoti, išklausykime pranešimą. Ponas Sandergard pranešė, kad nuo vasario 5 dienos 2014 metų jis atsisako Europos parlamento nario mandato. Pagal darbo tvarkos taisyklių ketvirto straipsnio trečią dalį parlamentas skelbia laisvą vietą nuo 2014 metų vasario 5 dienos. Parlamentas informavo kompetentingas nacionalinės institucijas apie tai. Ponios ir ponai, pradėsime balsavimą. Pono Moreiro pranešimą.